Colleagues, good morning. Labas rytas, kolegos. Prieš pradėdami balsuoti, aš norėčiau pranešti Jums, kad pas mus lankosi šiandien Rumunų delegacija, svečių delegacija iš Galat, iš Rumunijos parlamento, taip pat yra keletas e, žurnalistų E, ir dar bus kita svečių grupė, aš pasveikinsiu juos, kai jie atvyks. Taigi, pirmasis darbo tvarkės e, punktas yra e, pono Bredburno pranešimas dėl regionių oro uostų ir oro transporto paslaugų ateities Europos Sąjungoje. Ar visi turite balsavimo korteles? Taigi patikrinkime bandomasis balsavimas. Pradedame bandomąjį balsavimą. Ar visi pabalsavote? Ar visi pabalsavote? Balsavimas baigtas. EPP viskas tvarkoj. Taigi pradėsime nuo ketvirtojo kompromiso. Kas už? Prieš? Susilaikę? Priimta. Regionų komiteto 12 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. E, Redžiai 2 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė priimta. Regi aštuntas pakeitimas, atskiras balsavimas. Pirmoji dalis. Pirmoji dalis, kas už pirmąją dalį. Prieš. Susilaikę. Norėčiau patikrinti elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Visi pabalsavote, balsavimas baigtas. Priimta. Antroji pakeitimo dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 41 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Kompromisinis šeštas pakeitimas, kas už, prieš prieš, susilaikė, priimta. 43 pakeitimas, pono Rubiko pakeitimas, kaip papildymas, kas už, prieš, susilaikė, atmestas pakeitimas. 44 e, papildymas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. 48 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. 47 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. E, regi 3 balsuojame atskirai, pirmoji dalis Balsuojame dėl antrosios dalies, kadangi priėmus 47 pakeitimą pirmoji dalis atkrito. Kas už, pirmo, už pirmąją dalį? Kas prieš? Susilaikė priimta. 49 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikė priimta. Regi penktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė. Gal patikrinkime elektroniniu būdu, balsavimą pradedame. Visi pabalsavome. Balsavimas baigtas. Atmestas pakeitimas. 50 pakeitimas, kas už, prieš, prieš susilaikė, priimta. 51. Už, prieš, susilaikė. Patikrinkime dėl 51 pakeitimo balsavimas pradėtas. Visi pabalsavote? Balsavimas baigtas. Balsavimą baigiame. Priimta. 52 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Dėl 52 patikrinkime. Balsavimą pradedame. Visi pabalsavote? Balsavimas baigtas. Priimtas. 53. Ponios e, pakeitimas. Kas už? prieš, susilaikė, atmestas. 54. Kas už, prieš, susilaikė, patikrinkime elektroniniu būdu, balsavimą pradedame. Visi pabalsavote, balsavimas baigtas, priimtas. Septintas kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Ponios Marineskų 61 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Aš paprašyčiau pakelti aukščiau rankas, ypatingai mano frakciją. Aš negaliu. Jūs kažkokie pavargę šiandien ryte. 62. Mm, pono Sasolį pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 63. Už, prieš, susilaikė priimta. 64. Leichtfrido pakeitimas kas už, prieš, susilaikė priimta. Dabar balsuosime dėl visos pastraipos. 68 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė. Patikrinsime elektroniniu būdu dėl 68 pakeitimų. Balsavimą pradedame. Balsavimas baigtas. Atmestas. 66 pono Lichtenbergerio pakeitimas dvi dalys. Už pirmąją dalį kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis, už, prieš, susilaikė, priimta. 71. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 72. 70, e, už, prieš, susilaikė, atmesta. 73 už, prieš, susilaikė, priimta. 70 už, prieš, susilaikė, priimta. Regi 4 už, prieš, susilaikė, priimta. 74 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikė? Atmestas. Regi šeštas pakeitimas. Balsavimas dalimis. E, prašant EPP. Pirmoji dalis už pirmąją dalį. Kas prieš? Kas susilaikė? Priimta antroji dalis. Kas už? Prieš? Susilaikė? Atmestam. Balsuojame elektroniniu būdu dėl antrosios dalies. Visi pabalsavote. Balsavimas baigtas. Atmestas. Septyniasdešimt penktas atkrenta. 76. Kas už? Prieš? Susilaikė. Priimta. 77 pakeitimas. E, su sąlyga, kad ideališkas tekstas skambės taip, kaip parašyta. Už? 77 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikė? Priimtas. Tikiuosi tekstas teisingai surašytas. 78 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikė? Atmestas. Kompromisinis aštuntas pakeitimas. Kas už? Prieš? susilaikė priimta. 82 pono Lichtenbergerio pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Devintas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dabar perėsime prie regijai septinto pakeitimo. Balsavimas dalimis. Pirmoji dalis atkrito, kadangi pabalsavome uh, už devintą kompromisą, todėl balsuojame dėl antrosios regi septyni dalies, kas už prieš susilaikę priimta. 93 pakeitimas. Už prieš susilaikę priimta. 99 pakeitimas, kas už prieš susilaikę priimta Atmestas. 95. Už. Prieš. Susilaikė. Pri. Atmestas. Šimtas, šimtasis pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Šimtas šeštas pakeitimas kas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 103 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 104 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, man atrodo priimta, tačiau patikrinkime elektroniniu būdu, balsavimą pradedame dėl 104 pakeitimo. Visi pabalsavote, balsavimas baigtas. Priimta. 107 pakeitimas kas už, prieš prieš, susilaikė, priimta. 108 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 29 taip pat atkrenta. 109. Kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 28 atkrenta, 105 pakeitimas atkrenta, 104, 114 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė. Gal patikrinkime elektroniniu būdu dėl 114 pakeitimo. Visi pabalsavote? Balsavimas baigtas. Atmestas. 115 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. 116 pakeitimas, kas už, kas už, prieš, susilaikė. Dar patikrinkime elektroniniu būdu dėl 116 pakeitimo. Balsavimą pradedame. Visi pabalsavote. Balsavimas baigtas, priimta. 117 e, ponios Lichtenbergio pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę. Patikrinkime dėl 117 bals, e, pakeitimo. Balsavimą pradedame. Visi pabalsavome. Balsavimas baigtas. Atmestas pakeitimas. 118 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė, atmesta. 119 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dešimtas kompromisas kas už, prieš, susilaikė, priimta. 122 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė. Patikrinkime elektroniniu būdu. Dėl 122 pakeitimo balsavimo pradedame. Visi pabalsavote, balsavimas baigtas. Atmestas pakeitimas. 124 kas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 123 kas už prieš susilaikė priimta. Dėl 123 pakeitimo balsuojame elektroniniu būdu. Visi pabalsavome, balsavimas baigtas. Pakeitimas priimtas. 125 pakeitimas. Pone Rubiks pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmestas. 126. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 127 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Pabandykime pakartoti balsavimą dėl 127 pakeitimo. Kas už? prieš susilaikė. Man atrodo, pritarta šiam pakeitimui, tas jau patikrinkime elektroniniu būdu. Prašau, balsavimą pradedame. Balsavimas baigtas. Priimtas. 128 ir 129 kartu, kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. 11 kompromisas kas už, prieš, susilaikė, priimta. 10 regi pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 11 e, regi pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 137. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 138. Kas už? Kas prieš susilaikė atmesta. 12. Kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 143. Kas už? Prieš susilaikė atmestas. 144. Kas už? Prieš? Susilaikė? Atmestas. 145. Už? Prieš? Susilaikė? Patikrinkime dėl 145 pakeitimo. Balsavimą pradedame. Visi pabalsavote, balsavimas baigtas. Atmestas pakeitimas. 148. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 150. Kas už? Prieš susilaikė. Elektroniniu būdu patikrinkime dėl 150 pakeitimo. Balsavimą pradedame. Visi pabalsavote? Balsavimas baigtas. Taip pat atmetamas 151 pakeitimas pono Sasolikas už, kas prieš, susilaikė atmestas. 152 už, prieš, susilaikė priimta. 153 už, prieš, susilaikė priimta. 154. Kas už? Prieš? Susilaikė? Atmestas. Pirmasis kompromisas su žodiniu pakeitimu, kurį pateikė EPP. Ponas Sasolė, prašau. Aš esu prieš šį žodinį pakeitimą. Again, Gal galite pakartoti, nes nebuvo vertimo. Su priešai žodinį pakeitimą ir nesuprantu priežasties, kodėl jis yra teikiamas. Well, case, so tai yra pirmasis kompromisas be žodinio pakeitimo tuomet. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Penktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Antrasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dvyliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Tryliktas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta Atmestas. Trečias kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. E, devynioliktas, ponas Lichtenbergen, kas už, kas prieš, susilaikė, patikrinkime elektroniniu būdu dėl 19 pakeitimo. Balsavimą pradedame. Balsavimas baigtas. Atmestas pakeitimas. 18. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 20. Kas už? Prieš? Susilaikė. Atmestas. 21. Kas už? Prieš? Susilaikė. Priimta. 24. Kas už? Prieš? Susilaikė. Priimta. 23. Kas už? prieš, susilaikė, priimta. 22 už, prieš, susilaikė, priimta. 23, atsiprašau, 25, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 27, kas už, prieš, susilaikė, priimta patikrinkime elektroniniu būdu. Balsavimą pradedame dėl 27 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Atmestas 30 pakeitimas. Kas už, prieš susilaikė priimta. 32. Kas už, prieš susilaikė priimta. Galutinis balsavimas. Balsavimą pradedame. Kadangi visi pabalsavote, balsavimas baigtas. 39 už, 3 prieš susilaikysiu nėra. Sveikinu pranešėją. Next. Toliau. Toliau pono Kančian pranešimas dėl bendrijos finansinės paramos teikimo transeuropinių transporto ir energetikos tinklų srityse. Pirmiausia, balsuosime dėl 17 ir 19 pakeitimų, dėl kurių balsuojame kartu. Kas už, kas prieš susilaiko priimta. Toliau 18, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 20 ir 22, juos, už juos taip pat balsuojama kartu. Taip pat yra žodinis pakeitimas dėl 22 pakeitimo. Ar kas nors prieštarauja? Jeigu ne, tai tuomet balsuojame už abu šios pakeitimus su žodiniu pakeitimu. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 21, kas už, prieš, susilaiko priimta. 23. Kas už, prieš, susilaiko priimta. 24. Kas už, prieš, susilaiko priimta. Ketvirtas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Penktas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Šeštas kas už, prieš susilaiko priimta. Septintas kas už, prieš susilaiko priimta. Pirmas kas už, prieš susilaiko priimta. Aštuntas kas už, prieš susilaiko priimta. Devintas kas už, prieš susilaiko priimta. Dešimtas kas už, prieš susilaiko priimta. Vienuoliktas kas už, prieš susilaiko priimta. Dvyliktas kas už, prieš susilaiko priimta. Antras kas už, prieš susilaiko priimta trečias su žodiniu pakeitimu. Ar kas nors nori prieštarauti tam? Jeigu ne, tai balsuojame, kas už, prieš, susilaiko primta. Tryliktas kaip priedas, kas už, kas prieš, susilaiko. Ar galėtume patikrinti, balsuojame dėl 13 pakeitimo ir jo priedo. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Toliau 14 kas už, kas prieš, susilaiko priimta, 15 kas už, prieš susilaiko, ar galime patikrinti 15 pakeitimą. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. 16. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta ir galutinis balsavimas, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Ar visi balsavote, pasku, turite paskutinę galimybę? Balsavimas baigtas. 35 už, 3 prieš, 3 susilaikė, taigi pranešimas patvirtintas, sveikinu pona Kančian. Have we got the budget rapporteur here yet? uh, <laughs> Just checking on whether the general... Dabar tiesiog dairomės, ar jau atvyko biudžeto pranešėjas. Airijoje. Okay, colleagues, can I re... Taigi, gerai kolegos, galime toliau tęsti savo posėdį. Norėčiau pasveikinti poną Lavį ir jis yra bendrasis biudžeto pranešėjas. Sveikinu Jūs atvykusi transporto ir turizmo komitetą. Norėčiau pasakyti Jums tik vieną dalyką kad šitas komitetas tikriausiai yra vienas geriausių parlamento komitetų, ypač kai e, mes gauname pažadėtus milijardus eurų, tai mes tuomet tikrai būname labai geri. Bet jūs mums tikriausiai šiandien išaiškinsite bendrojo biudžeto scenarių, taigi prašau žodis jums. Eh, dėkoju. Pone pirmininkė, e, gerbiamos kolegės, gerbiami kolegos, dėkoju už tai, kad suteikėte man galimybę dalyvauti šiame transporto ir turizmo komiteto posėdėje. Aš esu bendrasis biudžeto pranešėjas ir trumpai pristatysiu jums mūsų tikslus ir biudžetą ir taip pat iš kitos pusės pristatysiu ir e, gairias susijusias su biudžetu. Taigi pakartosiu dar kartą tai, ką sakiau. kuomet mes susitinkame su komitetu, komitetais, mes norime sukurti tokius tiesioginius santykius, kad visi komitetai jaustųsi įtraukti į sprendimų e, dėl biudžeto prieimimus. Mes kalbame apie 2013 metų biudžetus ir e, tai yra paskutiniai 2007-2013 metų finansinės perspektyvos metais, metai. Ir dažnai Ir kai mes turime tokias daugiametės programas, tai tuomet visuomet situacija yra tokia, kad pradžioje yra labai daug įsipareigojimų, o vėliau reikia vykdyti tuos įsipareigojimus, tai yra skirti jiems asignavimus. Taigi paskutiniais metais, 2013 finansinės perspektyvos metais, turime išmokėti daug lėšų kolegoms iš biudžeto komiteto, aš visuomet sakau, kad kasmet tie mokėjimo signavimai vis didėja, nes vis daugiau programų yra įgyvendinama. Daugelis bendrijos programų jau dabar yra vykdomos, jos vyksta greitų tempų, taigi reikia joms skirti lėšas ir mes turime taip pat atsižvelgti į esančią finansų krizę ir daugumą valstybių narių ne visai supranta, kaip veikia ta daugiamentinė finansinė programa, e, finansinė perspektyva ir, ir jos nesupranta, kaip reikia skirstyti lėšas, dėl to jos mažina savo lėšas ir e, taip pat ir į ES biudžetą skiria nepakankamai lėšų. Praėjusiais metais e, situacija buvo tokia, kad valstybės narės turėjo sumokėti 50 milijardų eurų bet nesumokėjo visos tos sumos. Taigi praėjusią savaitę mes dar taip pat išklausėme pranešimą dėl regionų politikos ir iš to pranešimo buvo galima suprasti, kad dauguma programų daugelie valstybių narių jau keletą mėnesių nėra finansuojamos, nes tam tiesiog nėra lėšų. Komitetuose mes dabar nagrinėjame 2013 metų biudžetą ir norėtume visus kolegas visose komitetuose informuoti apie tą situaciją, kuri dabar susidarė. Ir e, kalbėti apie tai, kaip sudarysime 2013 metų biudžetą. Yra parengtos gairės susijusios su 2013 metų biudžetu, jos yra tokios bendro pobūdžio, mes nesigilinome, nesikišome į atskirų komitetų prioritetus, mes norime į biudžeto formavimą įtraukti visus Europos parlamento komitetus, kad galėtume kartu nustatyti prioritetus. Bendrasis prioritetas yra ūkio augimas iš vienos pusės ir iš kitos pusės svarbus prioritetas yra užimtumas, ypač jaunimo užimtumas, tačiau augimas ir užimtumas yra susijęs su daugeliu biudžeto eilučių, todėl mes norime, kad su mumis glaudžiai bendradarbiautų kit, visi komitetai, nes dažnai komitetai geriau nei bendrasis pranešėjas žino, e, kiek reikia e, pinigų ir kaip atskiros biudžeto eilutės gali prisidėti prie bendrosios strategijos. Aišku, parlamento komitetai nuolat e, nori daugiau lėšų toms biudžeto eilutėms, kurios yra aktualios tam e, konkrečiam komitetui. Tai yra, e, visi komitetai nori daugiau lėšų savo specifinėms eilutėms kadangi dabar vykdoma taupumo paika, nes mes susidūrėme su e, ekonomikos krize, mes turime e, kalbėti ne apie bendrus prioritetus ir turime e, daryti viską, kad tos biudžeto eilutės, kurios, kurių lėšos nebuvo panaudotos, e, arba tos programos, kurios pagal finansinę perspektyvą nebus e, vystomos, turėtų būti kažkaip restruktūrizuotos. Taigi e, komitetai turėtų suteikti įgaliojimus e, trilogo dėryboms ir tie įgaliojimai turėtų būti susiję ne tik su teigiamos prioritetais, bet ir neigiamais prioritetais. Ir tai yra svarbus mūsų Europos parlamento siunčiamas signalas. Taip pat kitas svarbus aspektas yra bandomieji projektai ir pasirengimas jiems. Tai yra tradicinis Europos parlamento prioritetas ir Tam mes esame numatę specifinę procedūrą. Mes prašome, kad bandomieji projektai ir pasirengimas jiems e, būtų siūlomi komitetų ir kad visi komitetai biudžeto komitetui iki gegužės pabaigos pateiktų savo pasiūlymus, taip kad birželio pradžioje biudžeto komitetas tos pasiūlymus galėtų pateikti komisijai ir komisija galėtų nuspręsti, ką bus galima įgyvendinti. E, E, vėliau biudžeto komitete bus balsuojama dėl galutinio paketo ir ten bus tik tai tie projektai, bus, kurie bus įgyvendinami. Tokiu būdu stengiamasi kiek įmanoma geriau panaudoti išteklius. Iki to momento, kai, kai patvirtinsime biudžetą, mums dar reikia nueiti ilgą kelią. Mes pradėsime nuo komisijos biudžeto projekto. Jis, pati, jis bu, bus pateiktas balandžio 25 dieną ir ten matysime e, asignavimų, įsipareigojimų ir mokėjimo asignavimus ir remdamiesi tuo mes teiksime savo pasvarstymus, komitetai galės teikti savo mintis, savo pasiūlymus. E, Tada pagal procedū, dirbsime pagal procedūrą ir tikimės, kad metų pabaigoje po taikinimo procedūros patvirtinsime biudžetą. Dėkoju. Much, Ačiū, ponė, ponė Lavija, ponas Rikiai. Ačiū, Brainai. Dominikas yra mm, jau pagarsėjus to, kad jam rūpi biudžeto klausimai, aš esu mažiau pagarsėjusi, tačiau man jie taip pat rūpi, noriu padėkoti pranešėjai Lavijo, kad atvyko šiandien su mumis susitikti, procedūra yra nauja, ją vertinu teigiamai, nes svarstant biudžeto klausimus. Parlamentas laikosi pakankamai vieningos pozicijos. Aišku, biudžete atsispindi bendrėjai parlamento interesai ir atskiri e, komitetai bando prastumti į jiems rūpimus klausimus. Tai yra savaime suprantama. Tačiau bendrai. E, aš suprantu valstybių narių poziciją kadangi jos nori mažinti savo įmokas, mes norime e, užtikrinti stabil, stabilumą ES, stabilumą e, valstybėse narėse, tačiau e, manau, kad mūsų bendri projektai gyvendinami ES yra svarbus valstybėms narėms, todėl reikia rasti jiems finansavimo lėšų. Mums svarbu ginti pateikto biudžeto projektą, e, nes po Lisabonos starties įsigaliojimo Europos parlamentas gavo daugiau galiojimų biudžeto tvirtinimo srityje, negalime leisti, kad e, biudžeto bendrijos biudžeto asignavimai būtų mažinami, todėl turime išlikti vieningi. Žinome, kad dalis biudžeto lėšų nėra panaudojamos, kalbėjome apie regioninę politiką tose sritise nepakankamai e, išnaudojamos ES lėšos transporto e, srityje, bandoma įdėkti naujus principus, ypatingai e, Europos transporto tinklų projektus įgyvendinant Manau, kad e, būtina pasitelkti naujus principus, nes priešingų atveju liks labai daug neužbaigtų statybviečių. Šiandien, tai yra privykusi pirmąjį susitikimą su šešėliniais pranešėjais, atkreipėme dėmesį į tai, kad pageidautume gauti iš komisijos informaciją apie tas rytis, kuriuose lėšos e, nėra visiškai išnaudojamos tam, kad galėtume atitinkamai jas perskistyti ir geriau įgyveninti strategiją Europą 2020 užimtumo. Ekonomikos augimo reikalai mums taip pat yra labai svarbus, todėl svarstydami banamosius projektus ir parengiamasis priemonės turėtume siekti būtent šių, šių tikslų. Tvarkaraštis jau buvo šiandien ryte aptartas, dabar reikia palaukti iš komisijos atitinkamos informacijos. Galiu paminėti, kad <clears throat> praėjusiais metais valstybės narės sumažino mokėjimus Europinėms agentūroms <clears throat> Tačiau mes negalime su to taikstytis, nes agentūroms sumažinus finansavimą jos negalėtų tinkamai atlikti savo funkcijų. Dar noriu vieną aplinkybę paminėti. Iš anksto Lisabono sutartį Europos parlamentui tenka įgaliojimai papildomi turizmo srityje. Iki šiol mes tik parengiamasis priemonės tvirtinome turizmo srityje ir nebuvo jokios biudžeto E, kategorijos numatyta. Šiai sryčiai transporto komitete mes pasistengsime pateikti atitinkamą pasiūlymą, nes tikrai nėra jokios prasmės turėti galiojimus atitinkamoje srityje ir kiekvienais metais elgetauti papildomų e, lėšų jūrų politikos srityje yra numatytas, kurio biudžeto eilutė turizmui dar reikia ja, numatyti, dar esame įvairių kitų projektų, jų neminėsiu. Paskutinis dalykas, kuris man svarbus, tai yra Connected Europe Facility Tai svarbu ne tik mūsų komitetui šis projektas, bet ir kitiems e, projekt, šiam projektui e, finansuoti siūloma 50 milijardų eurų. Žinome, kad valstybės narės šias finansavimo apimtis nori ženkliai sumažinti. Man e, šis projektas yra labai svarbus, kitiems komiteto nariams, manau, taip pat, nes šiais ir kitais metais jau pradedamas įgyvendinti bandomasis projekto etapas ir per Europos investicinį banką bandoma pritraukti dar daugiau privačių investuotojų lėšų siekiant uh, plėtoti infrastruktūrą. Tikimės, kad šie procesai greitų laikų pajudės ir kitais metais jau reikia nemažai lėšų tam, kad galėtume e, vykdyti parengiamai Connecting Europe etapą. Šį e, pasiūlymą transporto komitetas atitinkamai pateiks, tiek norėjau pasakyti, kiti, manau, pasakys daugiau. Ačiū, kad atvykote. Ir, e, Na, manau, kad svarstydami ir vertinami biudžeto e, projekto nuostatas, e, parlamento komitetai sugebės tinkamai bendarbiauti kaip ir anksčiau. Ačiū. EPP frakcijos vardu, ponas Rykė, ačiū ponė pirmininkė, ačiū Žani, kad atvyko. Ir pirmą kartą mes susitinkame su bendruoju biudžeto pranešėjų ir e, bandome susidaryti bendrai vaizdą e, atskiriems komitetams parlamento. Tai yra labai svarbu, norėčiau pabrėžti keletą aspektų. Džani atkreipė dėmesį į tai, kad e, trūksta 15 milijardų mokėjimų srityje, kad galėtume sumokėti 2011 metų sąskaitas ir regioninės politikos srityje yra nemažai sunkumų, mokėjimų trūkumai e, susiję su ankstesniais e, regionos politikos ir tie vykdytais netinkamais sprendimais ir e, nepakankamai dėtomis pastangomis įgyvendinant buvusią finansinę programą. Transporto e, srityje, <clears throat> pavyzdžiui, mm, e, lėšos yra panaudojamos, paskolų e, lėšos kitose srityse ne. Ir atitinkamai dėl to komitetams yra sunku susigauti šiose, šioje situacijoje. 10 milijonų, 10-15 milijardų trūksta taip pat mokėjimų asignavimams ir 12 metams, nes būtent 12 metų biudžeto reikės apmokėti praėjusių metų, užlopyti praėjusių metų biudžeto e, skilės. Jo valstybės narės nėra pasirengusios 12 metais e, didinti savo įmokų. Kitas e, dalykas susijęs su e, maržomis 2012 metų biudžete, kurios taip pat guls sunkia našta ant bandomųjų projektų pečių ir parengiamųjų priemonių. Uh, parengiamosioms priemonėms, tai e, smarkiai atsilieps transporto turizmo komitetui. Tai nėra geras ženklas, nes turizmo srityje ES turi daugiau įgaliojimų ir čia negalime remtis nieko išskyrus tik tai mokėjimais gautais parengiamiesiams projektams ir parengiamosiams e, priemonėms. Galima būtų įvardinti dar e, porą, trejata kitų sričių, kuriuose įgaliojimą turi Europos parlamentas pagal Lisabono sutartį. Ir dviejose ankstesniuose biudžetuose mm, jiems nebuvo skirtas pakankamas dėmesys 2012 metais maržos taip pat yra numatytas nedidelės biudžete tiek bandamiesiams projektams, tiek parengiamosiams priemonėms tai noriu kreipti dėmesį. Tikiuosi, kad e, bendrai jūrų politikai e, tai taip skaudžiai neatsilieps kaip turizmui. 12 metais taip pat turime problemų su agentūromis, nes e, ypač transporto srityje, nes Taryba visą laiką savo taikiklyje laiko e, agentūras ir bando įvairiomis įmanomomis priemonėmis mažinti jų biudžetą, todėl mums yra labai svarbu plėtoti naujas politikos e, sritis, pavyzdžiui, turizmą ir daugiau dėmesio skirti agentūroms, siekiant subalansuoti jų biudžetą. Noriu tai atkreipti pranešėjo dėmesį, nes šios temos mums labai svarbios. Baigsiu savo pasisakymą, pabrėždamas e, e, lėšų panaudojimo kokybę, tam tikrą prasme, transporto e, srityse srityje, transporto srityje yra daug panaudojama ES lėšų tiek per agentūras, taip pat tiek ir e, kitais būdais, e, ypač e, transeuropinių <clears throat> tinklų projektus įgyvendinant transporto srityje. E, taip pat reikia atkreipti biudžeto į tas dėmesį tas biudžeto eilutės, kurios yra skirtos ekonomikos augimui ir užimtumui, skatinti tiek įgyvenimo strategiją Europą 2020, tiek kitas strategijas, nes, <clears throat> e, pavyzdžiui, turizmui tenka 10 procentų ES BVP ir sukuriama daug darbo vietų, tai yra labai e, svarbis rytis konkurencingumo požiūrių, <clears throat> todėl dabartinė daugiametė finansų programa reikia baigti įgyveninti, siekiant sustiprinti mūsų konkurencingumą ir geriau pasirengti būsimai finansiniai perspektyvai ir strategijos Europo 2020 įgyvendinimu, taip kaip numato komisija, todėl reikia skirti daug dėmesio būtent turizmui ir transportui, siekiant ekonomikos augimo ir konkurencingumo skatinimo. Pirmininkas, labai ačiū. SND frakcijos vardu, ponė Rubija. Ačiū pirmininkė. Dėkoju bendrajam pranešėjui. Manau, kad pasiūlymas tikrai vertintinas teigiamai įtraukti šio klausimo svarbą, e, svarstymą, e, įtraukti šio klausimo, į šio klausimo svarstymą visus specializuotus komitetus. Laikui bėgant mes daugiausiai dėmesio skiriame iki šiol politinės svarbos klausimams, tačiau pamirždami, kad e, tam tikriems politiniams sprendimams įgyveninti ar reikalingos ir biudžeto lėšos ir dėl jų panaudojimo turime pareikšti savo nuomonę ir e, poziciją, todėl būtina užtikrinti e, mūsų politiniams siekiams atitinkamą finansinį užnugarį. Dirbdami biudžeto komitete žinome, kad dėrybos dėl 12 metų biudžeto vyks labai sudėtingai, kadangi 2013 metai bus paskutiniai daugiametės finansinės programos metai. E, daugumos programų finansavimas greitų laikų baigsis, joms prireiks papildomų lėšų, e, tačiau turime kartu spręsti ir 2011 metų likusias finansinės problemas, 2012 e, mūsų laukia 11 milijardų eurų mokėjimams trūksta, todėl E, manau, kad ir 2012 nebus lengva užtikrinti deramą e, lėšų skirimą iš ES biudžeto. Dabar prasidėjo pirminis darybų etapas dėl busimosios daugiametės finansinės programos septyneriems metams taryba norėtų patvirtinti rekordinę taupimo programą kalbama apie 12 milijardų ir tai tikrai didžiulė suma. Biudžeto komitete turime užsit... Biudžeto komitetas siekia užsitikrinti visų specializuotų komitetų paramą tam, kad galėtume ginti bendrąją parlamento poziciją, nes mūsų laukia tikrai sudėtingi dėrybų etapai. Jau dabar uh, Tai visiškai akivaizdu, kalbant apie e, konkrečias temas, e, bendrosios gairės buvo aptartos šiandien ryte dar e, vyko atitinkamas posėdis dėl transporto komiteto nuomonė tikrai bus labai svarbi. Bandomieji projektai man labai rūpimas klausimas. Labai svarbu už, užsitikrinti jiems deramą finansavimą, siekiant e, įgyvendinti parengiamųjų priemonių ir bandomųjų projektų tikslus. Tai padaryti yra e, būtina tam, kad įsitikintume, ar mūsų siūlomos idėjos yra pagristas, ar reikėtų e, pasirinkti naujas kryptis gyvendinant savo projektus komisijos adresu turime aiškiai pareikšti, kad negalima mm, kas 2-3 metus siūlyti naujų idėjų, po to jas vėl pamiršti. Todėl e, į šią temą reikia nuolat atkreipti dėmesį, taip pat kaip ir būtinybė užsitikrinti tvarų turizmą. Laukime atitinkamo komisijos pasiūlymo, kuris turėtų būti pateiktas balandžio 25 dieną, tačiau svarbiausios gairės, manau, yra visiškai aiškios. Kol prieš sutikdama žodį poniai Duran, noriu pasveikinti lankytojų grupę iš Hamburgo, kurios čia pasikvietė į Europos parlamentą ponę Meisner. E, sveiki atvykę, tikiuosi jums patiks trumpas apsilankimas mūsų komitete. <clears throat> ir jūs e, čia galite pasiklausyti mūsų minčių e, dėl transporto biudžeto, tai sveikiname lankytojų grupę iš Hamburgo. Pane Duran, žaliųjų vardu, ačiū, ponė pirmininkė, noriu pritarti kolegų pastaboms ir mintims. Mes čia diskutuojame kartu apie biudžetą ir transportą, todėl aš kaip ir e, kiti jaučiu didžiulį susirūpinimą dėl 15 milijardų biudžeto skylės, dėl asignavimų e, mokėjimams e, vykdymo ir e, kiekvieną kartą taryba mus paima tam tikrais įkaitais, turint omenyje mokėjimų kreditus ir dėl sima apmokėti pateikiamas sąskas. Manau, kad svarstydami biudžetą ir ypač pasibaigiant diskusijoms su taryba e, trilogo kontekste, turime atkreipti dėmesį į tai, e, kad e, projektų obligacijos tampa tuo naujoju žaisliuku, kurį, kurio pasinaudos būtų galima sumažinti tą biudžeto skylę, nors puikiai žinome, kad to nebus galima padaryti, nes čia kalbama apie apie labai ribotą skaičių projektų tam tikrose sritise, kurie galėtų būti finansuojami, todėl komisija turėtų uh, bandyti ieškoti kitų finansavimo priemonių, siekiant sumažinti tą mokėjimų atsilikimą. Taip pat turime atkreipti dėmesį į e, padėti valstybėse narėse, į kurią nuolat kreipia dėmesį transporto komitetas ir e, dažniausiai valstybėse narėse iš transporto atimamos lėšos, jeigu sunku subalansuoti biudžetą, panašiai dabar bandoma elgtis ir ES lygmenių, taip nereikėtų daryti. E, taip pat reikia nepamiršti, kad busimieji metai yra paskutiniai dabartinės daugiametės finansinės programos metai, todėl e, turime stengtis renktis e, būsimai daugiametiai finansiniai programai ir atitinkamai parengti 2012 metų e, biudžetą. Taigi e, turime glaudžiai bendradarbiauti su e, pranešėjų, abu komitetai turi glaudžiai bendradarbiauti tarpusavyje siekiant užtikrinti tam tikrą lygiai gretiškumą formuojant parlamento poziciją dėl biudžeto. Ponui Zylį suteikiamas žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau uh, apsiriboti savo pasisakymę 2013 mm, metų uh, tema, kurią šiuo metu svarstome uh, transporto komitete. Tai yra 2013 metų biudžetas ir su juo susijusi situacija. Kalbant apie transportą ir e, parengiamasis priemonės bei e, bandomosius projektus, esame sukaupę tam tikros patirties ir puikiai žinome, kad bandomieji projektai yra e, jų gyvendinimo metu jiems skiriamas nepakankamas dėmesys. Jeigu apsiribotume dviem arba trimis bandomaisiais projektais arba parengiamosiomis priemonėmis 13 metams, tuomet turėtume gauti visą informaciją susijusią su šių projektų įgyvendinimu iš komisijos. Du projektai susijęs su turizmo sėtimi, vienas su transporto ir po to turime įvertinti, ar reikia tęsti šios projektus, ar reikia skirti finansavimą naujiems. ACR frakcijos vardu noriu pasakyti, kad laikomės labai e, atsargaus požiūrio, nenorime e, didinti skolinimuose apimčių e, siekiant finansuoti agentūrų veiklą, nes jeigu galima nacionalinėse biudžetuose, pavyzdžiui, apriboti valstybės tarnautojų atlyginimus, tą būtų galima padaryti ir Europos lygmenių. Tik 2013 metais TNT, Marko Polo programai, Single European Sky, e, Cezar sistemai būtina e, užtikrinti finansavimą ir taip pat e, įmonėms taikomai Cezar projekto dalį. Atsir frakcijai transporto komitete. Mums yra tai e, pats svarbiausia klausimai svarstant 13 metų biudžetą. Ačiū. Ponai Fidanzai, suteikimo žodžiu. Ačiū. Aš labai trumpai norėčiau papildyti tai, kas buvo pasakyta, kadangi aš sutinku iš esmės su tuo, ką pasakė pana Maisner ir taip pat, e, ką sakė ponas Reikė. Tik vienas papildomas, e, papildoma pastabėlė dėl turizmo kurių kol kas e, neminėjome. Ir kaip ponas Rykė sakė, mes transporto komitete nenusprendėme paprašyti nuomonės dėl smulkaus ir vidutinio verslo konkurencingumo. Tai yra pramonės komitetas, kuris atsakingas už šį klausimą. Tačiau ištekliai turizmui 2014-2020 metams numato e, šią programą. E, yra e, specifinis skirsnis 100 kuriame numatoma 131 milijonas eurų specifiniams turizmo projektams. Tikiuosi, mano kolegos man pritars, kai sakau, kad mes neturime transporto komitetos nuomonės e, šių programų atžvilgių ir aš manau, kad turėtume bendradarbiauti su pramonės ir biudžeto komitetais, kad užtikrintume kad šios lėšos, numatytos lėšos 131 milijonas būtų patvirtintos. Ir, e, žinoma, turėtų būti paskirstita. E, sunku tai paskirstyti 27 valstybėms, kadangi tai yra nedidelė suma, tačiau tai turėtų būti projektai, kurie kūrė pridėtinę europinę vertę. Todėl manau, E, e, kad parama smulkiam verslui turizmo srityje yra labai svarbu. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau. E, aš taip pat norėčiau pakalbėti apie tai ir tas skaičius kuris numatomas 2013 metams. Ar įmanoma, kad jeigu nebus susitarimo, e, šis skaičius galiotų ir 2014 metams? Taigi, tai yra labai svarbus ir sunkus darbas ir aš norėčiau priminti, kad dėrybose praeitų metų lapkričio mėnesį mes pasiekėme tą situaciją, kokioje esame dabar. Ir tai susiję su dviem dalykais. Komisija e, klaidingai įvertino ir taryba nenorėjo daugiau patvirtinti e, lėšų. E, buvo taisomasis biudžetas 2011 metų ir dabar atsidūrėme tokioje padėtyje, kokioje dabar esame. Ir pirmiausia, ką mes turėtume padaryti, tai turėtume įvykdyti įsipareigojimus e, biudžeto pakeitimuose 2012 metams e, ir turime užtikrinti kad laikytumėmės tam tikrų sąlygų, norėdami tai susi, susijęti. Pri, ir tai turime padaryti prieš pradėdami dėrybas dėl 2013 metų biudžeto. Jūs, jūs žinote, kokie yra mūsų prioritetai ir E, kokie skaičiai mes turime užtikrinti e, Cezar, Galilėjo, e, vieningo Europos dangaus programas ir užtikrinti, kad būtų tam reikiamų lėšų biudžete. Ir tos dėrybos gali būti labai sunkios, E, taigi parlamentas turi labai tvirtai išreikšti, ryštingai išreikšti savo nuomonę. Ir aš manau, kad turėtume numatyti skaičius e, jau 2014 metų biudžetui. Nes tai taip pas, dėl to taip pat bus balsuojama plenarinėme, pros, e, plenarinėme posėdėje. Aš norėčiau pabrėžti tai, kad, e, ką sakė kai kurie nariai, kad e, prioritetai transporto srityje 2020 metų naujoje strategijoje yra svarbus, kadangi mes turime sukurti darbo vietų transporto srityje. Ir aš noriu pasakyti, kad e, krizės situacijoje išryškėjo tai, kad turime e, žvelgti kritiškiau šioje srityje. Anksčiau parlamentas kurdavo strateginius ataskaitas e, ir paminėdavome e, tokius svarbius dalykus 127 puslapyje trijose eilutėse. Tačiau dabar turime suvokti, kiek transporto sektorius gali prisidėti prie uh, augimo ir darbo vietų kūrimo. E, biudžeto prasme tai visą laiką buvo sudėtingas klausimas, e, biudžeto paskirstimas. Ir aš nemažai e, laiko praleidau parlamente iki įkalbinėdamas, įtikinėdamas biudžeto atsakinguosius asmenys, kad reikia papildomų lėšų transporto e, sektoriui. E, tačiau turime užtikrinti taip pat, kad e, laikotarpis, planavimo laikotarpis būtų ne pats ilgiausias. Ten dešimt čia buvo minimama Cezaris, vieningas Europos dangus. Tai yra tarp valstybinis elementas visuose šiuose projektuose. Pavyzdžiui, jeigu kalbėsime apie TNT e, projektus, tai e, juose vyra, e, vyravo nacionaliniai aspektai. O dabar turėtume kalbėti apie europinį matmenį TNT dalyvauti e, projektuose. Man, aš norėčiau užtikrinti finansavimą nacionaliniams schemoms valstybėse narėse e, ir suteikti europinį finansavimą tarp valstybių. Tai yra klasikinis pavyzdys, kai mes 2012 metais negalime užtikrinti traukinių eismo tarp valstybių, nes skiriasi elektros įtampa ir signalinės sistemos. Tai, tai yra tik tai vienas rytis, kurią galima paminėti. Taigi, biudžeto komitė komitetui mes turime padėti išvelgti tuos prioritetus. Ir galutinė pastaba. Aš niekada nebūsiu pagrindiniu bendruoju biudžeto pranešėju, e, kadangi e, tai gali būti susiję ir su žemės ūkio e, biudžetu. Bet pagalvokite, da, žemės ūkis dar sudaro 40 procentų ES biudžeto. Ir, ir tas sektorius iki šiol yra neefektyvus. E, tačiau, kaip aš sakau, stebuklai užtrunka ilgą laiką. E, dabar suteiksiu žodį ponui Lavijai. Ačiū, pirmininkė. Jūsų paskutinė nuoroda dėl finansavimo žemės ūkiui pažadino e, keletą minčių, kadangi aš esu Žemės ūkio komiteto narys. Dėkoju. Dėkoju už jūsų e, pasisakymus. E, manau, tai padės man suprasti kai kuriuos specifinius momentus, tačiau tuo pačiu metu leis man E, išreikšti ir savo mintis. Kaip jūs sakėte, gerbiamas pirmininkė, transportas yra vienas iš tų sektorių, kur ir yra atitrūkimas, dėlsimas tarp įsipareigojimų ir mokėjimų. Yra 207 milijardai eurų e, tai e, mokymo asigna, mokėjimo asignatų padaryti. Ir mm, tai reiškia, kad tam reikės e, nemažai pinigų. E, yra e, ankstesnių metų įsipareigojimų, kuriuos netrukus reikės įvykdyti. Ir visas parlamentas turės klausyti to, ko paprašys komisija skirstant lėšas. Nežinau, ar mūsų užmojai yra ambicingi, tačiau jie yra e, pakankamai realistiški, turint galvoje e, e, mokėjimus. Aš tikiuosi, kad trialogo ir visos biudžeto procedūros metu mes galėsime išspręsti problemas ir turėsime biudžet, ta, kuris atitiks jūsų lūkesčius. E, ponas Marinesko, aš jums norėčiau pasakyti, kad 2013 metų biudžetas yra sudėtingas ir keistas dalykas. Ir galbūt ir galėtume 2014 e, metams turėti tuos pačius skaičius. Tačiau jūs žinote, kad jeigu mums nepavyks susitarti dėl daugiametės biudžeto e, programos, E, tai 2013 metų biudžetas bus 2014 metų biudžetu e, su e, infliacijos korekcija. Dar kitas pastebėjimas, kurį iškėlė kitas kolega dėl bandomųjų projektų viskas vyks taip, kaip ir praeitais metais ir mums reikia iš anksto ži žinoti, ar projektai numatyti yra, e, juos gal, ar juos galima įgyvendinti. Ir kol nežinosime individualių biudžeto e, eilučių ir kategorijų e, maržos, mes to negalime padaryti. Ir žinome, mes turime padaryti viską, ką galime tiek įsipareigojimų, tiek mokėjimų asignavimų atžvilgių. Kaip žinote, pagal Lisabonos susitarimą tai yra nauja e, e, gale, tačiau mes neturime išteklių e, e, tam įgyvendinti. Žinoma, darybos vyksta, tačiau yra iniciatyva iniciatyvų, e, kurių kontekste jau yra pradėti įgyvendinti projektai ir mes turime juos užbaigti. Jūs taip pat minėjote eilę prioritetų. Dėkoju už e, tą paminėjimą. Tai Galileo, Cezar ir kiti projektai. Žinoma, mes pabandysime E, sumažinti tų projektų apimtį e, iki realiai prieinamų lėšų ir aš e, paprašysiu biudžeto komiteto nustatyti biudžeto prioritetus. Taip pat turime numatyti ir neigiamus prioritetus, jeigu tokių yra, nes turime e, prisiderinti prie esamo ekonominio konteksto krizės akivaizdoje ir į galutinės dėrybas e, ateiti su nuostata, kad mes nesutiksime su linijiniais mažinimais, nes negalime palikti šios politinės karštos bulvės e, parlamento e, rankose, bet viskas susijęs su išteklių nepakankamumu. Tačiau reikia imtis šios atsakomybės ir pažiūrėti, ką galima padaryti. Dėkuoju, ponas, e, kad atėjote mūsų, į mūsų komitetą ir ponia Maisner ir visi kiti kiti e, bus šalia jūsų įgyvendinant šį procetą, procesą. O dabar pereisime prie kito e, darbo tvarkės punkto. E, tai yra pono Marcinkievičiaus pranešimas dėl transeuropinės energetikos infrastruktūros. Przedmiotowo właściwym tematem naszych rozważań. Dėkuoju. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos, mūsų diskusijų tema yra transeuropinės energetikos infrastruktūros. Tačiau mes čia kalbėsime ne tik apie TNT, bet ir TNE nes tokiu būdu bus galima pasiekti geresnio ūkio augimo. Energijos tiekimas, aišku, yra susijęs taip pat ir su transporto sektoriumi. Jis gali e, pagerinti transporto sektoriaus situaciją, todėl yra labai svarbu vystyti elektros tinklus ir mes turime kalbėti ne tik apie transporto, bet taip pat ir apie energetikos infrastruktūras. Komisija e, yra numačiusi naują procedūrą, kuri padėtų įgyvendinti prioritetus. Praėjusiu metu komisijos komunikatas yra susijęs su 2014-2020 metų finansinė perspektyva ir ten yra siūloma sukurti atskirą priemonę, kuri vadinasi Connecting Europe. Ir jos esmė yra e, transporto, energetikos ir skaitmeninių infrastruktūrų kūrimas ir numatyta yra 40 milijardų eurų tai programai, 9,1 milijardų yra, nu, eurų yra numatyta energetikos infrastruktūrai. Taigi reikia siekti sukurti sinergijas, e, sąryšį tarp Europos energetikos infrastruktūros ir transporto infrastruktūros. Taip pat reikia siekti e, mažinti biurokratinę administracinę naštą, ir taip pat kurti transporto bei energetikos koridorius. Manau, kad komisija ir taip pat ir mūsų komitetas e, pasisako už transporto, tarptautinius transporto tinklus, taip pat reikia kalbėti ir apie e, dujų ir naftos perdavimo tinklus į Europą, kalbant apie dujas ir apie naftą, reikia pabrėžti, kad jie, jie, jos yra transportuojamos taip pat ir geležinkeliais, laivais bei e, keliais, sausumos keliais. Taigi reiktų gerinti situaciją ir plėsti tinklus. Taip pat būtų svarbu pabrėžti, kad 80 procentų naftos yra transportuojama tankeriais naujose valstybėse narėse e, naftos poreikis išaugo 7,8 procentais. Išauks, atsiprašau, 7,8 procentais ir po 2020 metų nafta vaidins vis svarbesnį vaidmenį energetikos rūšių mišinyje. Taigi turime pagerinti naftotekius taip, kad nafta jais būtų tiekiama taip pat ir į rytų bei vidurio Europą. Kalbant apie e, įvairius naftotekio družbą, e, tiekimo sutrikimus reikia taip pat e, kalbėti apie alternatyvius būdus, e, tačiau tie alternatyvus e, tiekimo keliai yra pavojingi, nes e, Baltijos jūroje ir Turkijos sąsiauriuose bei Jodojoje jūroje yra didžiulis laivų judėjimas ir apriboja tą laivų judėjimą, mes galėtume sumažinti naftos išsileimo riziką ir taip pat sumažinti CO2 išmetalus. Gamtinės dujos yra labai svarbus energijos šaltinis, nes tai yra tvarus energijos šaltinis ir gamtinės dujos ateityje taip pat bus naudojamos tam, kad būtų E, pagerintas, patenkintas energijos poreikis. Ir todėl čia reikia kalbėti apie skistas propano dujas arba e, suspaustas propano dujas, kurias reiktų geriau panaudoti. Tokiu būdu mes galėtume prisidėti prie švaraus energetikos sektoriaus vystimo. Tačiau reikia nepamiršti, kad ES yra priklausoma nuo dujų importo ir tam reikia taip pat sukurti atitinkamas infrastruktūras. Reikia geriau susijęti nacionalinius tinklus tarpusavyje. Ir aišku, nepamiršti skistų, suskistintų dujų ir suspaustų dujų terminalus bei plėsti juos, statyti ir plėsti juos. Taigi tokie yra svarbiausi klausimai. Be to taip pat turėtume nepamiršti vadinamųjų energijos salų problemų ir bandyti jas sujungti, e, tiekti į tas vadinamasias energijos salas naftą ir dujas. Aš savo nuomonėje pateikiu tam tikrus pasiūlymus. E, vienas iš jų yra sinergi, sinergijos skatinimas tarp energetikos ir transporto sektorių. Atitinkamos įstaigos turėtų kartu išduoti licenzijas dėl ekologiškumo. Taip pat aš siūlau e, plėtoti, gerinti ES naftotiekių tinklą, gerinti jungtis tarp ES 12 ir ES 15, tai yra senųjų ir naujųjų valstybių narių, ir gerinti naftos tiekimą į naujasias nares. Taip pat reikia mažinti aplinkosaugos problemų pavojų, kurios yra, kuri, kurios yra susiję su tanklaiviais. Taip pat, kalbant apie suskistintų dujų terminalus, reikų, reiktų nepamiršti taip pat ir laivų transporto. E, taip pat reikia daryti viską, kad nebūtume e, priklausomi nuo naftos importo, todėl mes turime siekti, kad ES turėtų lankščius tinklus, e, tarp modalinius tinklus. Dėkoju uždėmesi ir mielai atsakysiu jūsų klausimus. Dėkoju. Pirm, pirmoji paklaus ponė Čikau. SRD frakcijos vardu. Prešedinte, în calitate de raportor. Dėkoju, ponė pirmininkė esu šešėlinė pranešėja socialistų frakcijos ir norėčiau pasakyti keletą pastabų susijusių su komisijos pasiūlymu. Elektros tinklai turėtų būti modernizuojami, kad tokiu būdu e, galėtume patenkinti vis, vis augantį elektros energijos poreikį. Mums reikia užtikrinti e, tiekimo saugumą ir taip pat ir naftos tiekimo saugumą. Čia taip pat reikia nepamiršti paklausos ir mm, su tuo turėtų būti susijusi e, naftotiekių ir tinklų susijęs naftotiekių ir tinklų um, lankstumas. E, taip pat turime nepamiršti suskystintų dujų terminalų. Taip pat norėčiau priminti, kad komisija inicijavo studiją, kuri įrodo, kad mums reikės investicijų artimiausių laikotarpių. Iki 2020 metų mums reikės apie 200 milijardų eurų e, tam, kad būtų ga, galima pagerinti e, elektros tinklus. Iš tų 200 milijardų eurų dalis yra skirta e, aukštos įtampos elektros e, laidų e, tinklams, bet taip pat reikia nepamiršti ir pažangių paskirstimo tinklų. Taip pat 217 milijardų eurų turėtų būti skirti suskistintų dujų terminalams ir taip pat 205 milijardų eurų, milijardai eurų yra skiriami CO2 išmetalų mažinimui. Tai yra iš tiesų didžiulės sumos, kurios yra numatytos iki 2020 metų. Ir e, manoma, kad tos investicijos, tų investicijų poreikis dar auks, todėl mums reikia naujų e, politikų, kurios atitiktų e, šitos poreikius, kurios e, pagerintų vidaus rinkos kūrimą, kuri, kurios užtikrintų atokių regionų aprūpinimą. Mums taip pat reikia didesnį dėmesį skirti į atsinaujinančius energijos šaltinius, kad jos, jie galėtų konkuruoti su tradiciniais šaltiniais. Norėčiau pateikti vieną pasiūlymą ir atkreipti dėmesį į tai, kad pagal šį reglamentą yra numatyta tam tikra taisyklė, kaip galėtų saveikauti transeuropiniai elektros tinklai. Ir čia yra E, skatinamas taip pat atsinaunančių energijos šaltinių naudojimas ir e, jų sąveika su tradiciniais šaltiniais. Šis e, reglamentas numato 12 strateginių prioritetų ir taip pat nustato septynes infrastruktūrų kategorijas, kurios yra visos bendrijos prioritetas. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad e, šitame reglamente numatoma taip pat naudos ir kaštų analizė, ypač atsižvelgiant į bendrojo intereso e, projektus e, naftos ir dujų tiekimo srityje. Mes taip pat turėtume kalbėti apie bendruosius projektus, kurie turėtų būti finansuojami iš Connecting Europe Facility. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad žvelgiant iš mūsų komiteto požiūrio taško būtų svarbu, kad mes kurtume transporto tinklus, kurie e, ma keltų mažiau taršos. Tai yra reikia gerinti elektromobilių tinklą ir tai yra taip pat susijęs su elektros e, tiekimu. Todėl norėčiau ypač pabrėžti šį sektorių. Elektros energija, e, kuri yra gaunama iš atsinaujinančių energijos šaltinių dažniausiai yra naudojama vietos lygmenyje. Ir e, tam, kad mes pagerintume elektromobilių tinklą, mums reikia taip pat skatinti alternatyvių energijos šaltinių, atsinaujinančių energijos šaltinių e, gam, geresnį panaudojimą ir e, jų e, pagamintos elektros energijos e, tolimesnį paskirstimą. E, Taip pat norėčiau e, atkreipti dėmesį Juodosios jūros regioną ir į jos svarbą e, tiekiant naftą ir dujas. Tam, kad būtų užtikrintas energijos tiekimas į ES, ES reikia e, tokios energetikos politikos, kuri mažintų ES priklausomybę. Taigi mums reikia naujų naftotekių ir du, dujotekių ir norėčiau pabrėžti pietų Europos koridorių, kuris yra labai svarbus tam regionui. Nabuko yra prioritetinis projektas, tačiau reikia nepamiršti ir kitų projektų, tokių kaip pavyzdžiui e, Adrijos e, dujotekis tarp e, tai, kuris užtikrintų jungti tarp Turkijos ir Italijos, taip pat e, dujotekis tarp Gruzijos ir Rumunijos, tai būtų svarbus bendradarbiavimo projektai Juodosios jūros regione ir mes turėtume gerinti savo bendradarbiavimą su Juodosios jūros regiono valstybėmis. Taip pat, ponė pirmininkė, norėčiau pabrėžti, kad yra labai svarbu vystyti ir plėtoti didžiuosius ES uostus. Reikia, kad juose būtų e, statomi terminalai, kuriuose būtų saugojama saugojama, e, saugojama suskystintos dujos. Mums reikia diversifikuoti elektros energijos šaltinius, bet taip pat užtikrinti ir jų tiekimo e, kelius. Aš išklausysiu visų kolegų pastabų ir taip pat norėčiau pasiūlyti, e, pasveikinti pranešėjų už jo pateiktus pasiūlymus. Šiek tiek atsiliekame nuo laiko grafiko. Taigi, E, jeigu įmanoma, turėtume riboti savo diskusijų laiką. Pone Maisnės teikiamas žodis, ačiū, pone pirmininkė, pamėginsiu sutaupyti laiko, daug kas buvo pasakyta. Pone Marcinkievičiui, pirmiausia, noriu padėkoti už jo nuomonę. Iš tiesų mes pratesime šią diskusiją, ankstesnę diskusiją dėl biudžeto, Connecting Europe priemonė turi būti siejama su bendruoju biudžetu, kadangi transporto sryčiai skiriama labai daug lėšų, e, o transportas susijęs su e, apsirūpinimu e, energijos ištekliais. Pone Tikau kalbėjo, kad E, energijos infrastruktūra yra labai svarbi transportui. Žinau, kad planuojama pasinaudoti geležinkelio infrastruktūra, transportuoti energijos išteklius, pavyzdžiui, netgi e, vėjo energijos išteklius. E, dabar bandoma ieškoti būdų jūroje statyti vėjo jėgainės, pasinaudoti jūrose esamą potvinio atoslugių bandų, ener, bangų energiją ir čia bandome sėti tarpusvėje transporto ir energetikos infrastruktūrą. Tai būtų pirmasis aspektas, antrasis susijęs su tuo, kad e, rengdami savo nuomonės turėtume siekti kuo didesnio e, saveikumo, vengti e, struktūrų darbo dubliavimuose ir siejant tarpusavę transporto ir energetikos infrastruktūrą būtų galima tai geriausiai padaryti. Buvo minėta jau Connecting, Connecting Europe priemonė, būtina užtikrinti atinkamą finansavimą, taip pat ir bandamiesiams projektams, nes lėšų skirima nepakankamai plėtojant šią infrastruktūrą ir bandomieji projektai čia galėtų būti naudingi, kalbant apie konkrečius pasiūlymus. E, nepritariu apriboti naftos gabenimą tanklaivį. Žinome, turime nepamiršti poveikio aplinkai, pripažinti, kad jo esama, tačiau jeigu neužsitikrinsime alternatyvaus e, tiekimo, turint omenyje, kad priklausome nuo naftos vis dar pakankamai smarkiai, tai kaip mes sugebėsime ją apsirūpinti. Aš šiek tiek persūdau, ponė Masinkievičiau, tačiau prisiminkime pono Rikė e, pasiūlymą dėl e, didesnio tanklaivių saugumo užtikrinimo. Aišku, reikia patikrinti ir vamzdynus, kai kurie iš jų nėra sandarus, netitinka aplinkosauginių standartų, reikia ir juos investuoti, tačiau nereikia atsisakyti tanklaivių palankiai vertinu e, suskistintų dujų infrastruktūros plėtojimą. E, Suskistintos dujos yra labai e, geras alternatyvios energijos šaltinis, galima jas transportuoti ir laivais, kai kuriuose uostuose jau dabar yra plėtojama atitinkama infrastruktūra skirta priimti suskistintų dujų tanklaiviams. Suskistintas dujas galima gabenti ne tik laivais, tačiau ir kitomis transporto priemonėmis. Todėl e, manau, kad mes taip pat turėtume savo ruoštų pateikti šias ir atitinkamus pasiūlymus. Pona Krameris, teikime žodis, aš taip pat dėkoju pranešėjui už jo nuomonę. Žinoma, teigiamai vertintinas aspektas. Uh, mažinti naftos transportavimą tanklaiviais ir perkelti naftos rautus į vamzdynus. Reikia teigiamai vertinti šį pasiūlymą. Klausimas yra, kas už tai mokės. E, turime vienas didžiausių vamzdynų, ne tik Europoje, tačiau galbūt ir pasaulyje, ir negirdėjau, kad jiems prireiktų subsidijų. E, kai kurios valstybės konkuruoja tarpusavyje, kad per jų teritoriją būtų statomi tokie vamzdynai, nes tai yra milijardinis verslas. Klausimas yra, ar ES reikia dalyvauti e, šios projektus įgyvendinant, jeigu pramonė pati tą gali padaryti. Aš manau, kad energetikos srityje yra uždirbami didžiuliai pelnai, taigi galima būtų investuoti ir į infrastruktūras, tačiau reikėtų centralizuotai spręsti tos klausimus, kurios e, galima centralizuotai spręsti, nepamirštant ir decentralizuoto apsirūpinimo energijos ištekliais. E, pavyzdžiui, e, Vokietijoje po įvykusių energetinių permainų, kuriams pritarė visos politinės partijos, dabar kyra klausimas, ar mums reikėtų E, dabar centralizuotai stengtis gaminti ir tiekti energiją ar daugiau dėmesio skirti ir decentralizavimui. Aš manau, kad e, monopolijos e, energetikos įmonė nori išlaikyti savo dominuojančią poziciją Europoje, kaip ir visame pasaulyje, reikia todėl užtikrinti ir tam tikrą platesnį energijos gamybos vietų pasiskirstimą. Suskystintos gamtinės dujos yra naujoji perinamoji technologija ir jeigu norime atsisakyti e, anglimi kūrenamų jėgainių, brandalinių jėgainių, mums reikalinga, reikalingos suskistintos dujos, tai būtų kaip pereinamoji priemonė. Paskutinis aspektas e, susijęs su geležinkeliu infrastruktūros geresnių panaudojimo energijos ištekliams gabenti. Geležinkelių infrastruktūra Europoje yra pakankamai e, tanki ir e, galima būtų energijos e, e, transportavimo infrastruktūrą labai lengvai susijęti su geležinkelio infrastruktūra. Vokietijoje Deutsche Bahn bando atitinkamus projektus įgyvendinti, tačiau problema susijusi su tuo, su nusavybės klausimais, e, kadangi dalis infrastruktūros yra valstybės rankose, kita dalis privačiose. Čia manau, kad e, pranešėjas galėtų pasvarstyti e, pasiūlymus dėl galimybių skatinti bendradarbiavimą tarp vamzdynų operatorių ir geležinkelių įmonių. Ačiū ponai Zėliai suteikiamas žodis. Ačiū ponė pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau pasakyti, kad Europos komisija pasirinko tinkamą poziciją svarstant daugiametę finansinę programą ir e, sutelkiant tam tikras sritis e, įgyvendinant European Facility priemonė, tačiau e, kai kurios e, ES rytinės dalis turi geresnės energetinės sąsajas su trečiosiamis valstybėmis nei su ES šalimis, ypač apsirūpinimo energijos ištekliais rytyje. Todėl e, <clears throat> džiaugiuosi pono Marsinkievičiaus pasiūlymu ir tuo, kad jis atkreipė dėmesį į tą skirtumą tarp 12 naujų ir 15 senų ES narių, kalbant apie energotikius. Žinome, kad esama tokių, kuriais, kuriais yra nesinaudojama, kurie šiuo metu stovi tušti. Ir e, nepasinaudojant šiais tuščiais vamzdynais ir gabenant naftą geležinkeliais kiltų didesnė grėsmė aplinkai, todėl reikėtų pasinaudoti turimomis esmomis infrastruktūromis. O e, naujų naftotekių statyba neįspręstų visų problemų. Kalbant apie dujas, e, Labai svarbu pastatyti suskistintų dujų terminalus ir sujungti ir užtikrinti energetinės jungtis tarp Lenkijos ir Lietuvos. Taip pat e, reikia užtikrinti energijos išteklių tekimo įvairovę jeigu neužtikrinsime e, alternatyvių tiekimo, energijos išteklių tiekimo šaltinių, nesugebėsime įspręsti šios problemas, kalbant apie Nabuko projektą ir Austrijos poziciją, tai e, e, jeigu Austrijai būtų leidžiama spręsti, tai Nabuko netgi apskritai neegzistuotų. Kalbant apie elektros energijos rinką. Esame valstybių narių, kurios dalyvauja kitose rinkose nesusijusiuose su regioninėmis rinkomis nei Latvija, nei Lietuva, nedalyvauja e, europinėse e, apsirūpinimo elektros energija tinkluose, mes esame priimti prie Rusijos tinklo, taigi turime ateities spręsti šios klausimus. Pone Rikė, suteikiamas žodis. Ačiū, ponė pirmininkė, aš esu bendra pranešėjas dėl e, Connecting Europe priemonės. Ši tema man labai svarbi. Noriu atkreipti dėmesį į dvi problemas, kurios e, skaitant šį pranešimą man krito į akis, taip pat atsižvelgiant į E, iki šiol nuveiktus darbus galima kalbėti apie tam tikrą paradoksą, nes energetikos klausimas mums gyvybiškai svarbus, be <clears throat> energijos niekas neveiks, neturėsime ekonomikos augimo, apskaitai negalėsime užsitikrinti normal, e, elementariausių būtinių poreikių. Todėl su energetika, aplink energetiką sukasi daug pinigų, taip pat ir privačių pinigų. Uh, E, ir atrodo, kad Europai nereikia rūpintis e, padėtimi rinkose. Iš tiesų e, patiriamos didžiulės finansavimo problemos toje srityje, kuris susijusi su ES lygmenių kūriama pridėtinė vertė. E, rinkoms rūpi energijos, energetikos segmentai, tačiau ne visi. Pavyzdžiui, perinant nuo vienos energijos rūšės prie kitos, mes susidurime su didžiuliu rinkų susiskaldimu. Ir e, Įvairius kalbėtojai jau minėjo, kad pavyzdžiui e, būtina užtikrinti energetinės jungtis tarp atskirų valstybių narių, energijos tiekimo saugumą, kitus dalykus. Rinkoms tokie aspektai nelabai rūpi arba visiškai nerūpi. Todėl e, energetikos infrastruktūros finansavimas e, gali būti labai paprastas vienoms energijos rūšims, tačiau kitoms gali būti labai sunkus. E, ir e, šiuo metu energetikos koncernai privatus nėra numatę skirti e, lėšų investuoti į energijos infrastruktūrą, į tinklų kūrimą, kadangi reikia daugiau nei 200 milijardų e, eurų šioms investicijoms, tai kilo klausimas, iš kur tos pinigus reikia paimti, jeigu privatus investuotojai nenusiteikia tų lėšų skirti. Tai būtų pirmoji pastaba. Antroji pastaba susijusi su e, saveikumu tarp įvairių tinklų. Tau Connecting Europe priemonė e, šiame kontekste yra labai svarbi susijant tarpusavį energetikos ir transporto bei paskirstimo infrastruktūrą, tačiau aš kol kas to saveikumo nematau e, arba jo yra labai nedaug, truputėlis saveikumo galbūt matome Mm, tarp e, energijos išteklių gabenimo ir energijos e, gamybos infrastruktūros, e, tačiau tarp, pavyzdžiui, mm, energetikos infrastruktūros ir geležinkelio transporto sistemo aš visiškai <clears throat> neižvelgiu jokios sinergijos, jokio suveikumo ypač, pavyzdžiui, gabenant dujas. Noriu atkreipti dėmesį į tą aplinkybę, kad e, turėsime didelių problemų investuodami į e, energetinės infrastruktūras, kuriamis kūrima pridėtinė e, vertė ES lygmenių ir investuodami į saveikumą tarp skirtingų sričių struktūrų. Ponai Kūnus, teikiam žodis, dėkoju, ponai Marcinkievičiu. Manau, nemanau, kad e, tai yra diskusija apie infrastruktūros pagerinimą. Reikia pasvarstyti, e, kaip užtikrinti, e, sustiprinti Europos konkurencinės pozicijas gamybos ir prekybos srityje analizuodami padėtį Šiaurės Amerikoje ir Azijoje, turėtume galvoti toliau į priekį ir e, mums būtina užsibrėžti aiškius e, kontrus, aiškias ribas aprūpinant ES iškastiniu kūru, nafta, dujomis, anglimi, e, Ir e, taip pat e, turime nepamiršti labai svarbu vaidmenį atliekančių atsinaujinančių energijos šaltinių, nes e, svarbu taip pat užtikrinti tarpusavio sąsajas tarp energijos gamybos ir vartojimo, panaudojimo vietų. Taip pat turime spręsti klausimą susijusi su piliečių pritarimu ar nepritarimu, nepritarimu mūsų siūlomoms strategijoms. Taigi viską reikia vertinti bendrame transporto infrastruktūros kontekste sausumos, vandens, oro, geležinkelių transportas yra labai svarbus apsirūpinant e, energijos ištekliais, patenkinant pramonės įmonių e, tiesioginių vartotojų poreikius ir e, mums politikams yra keliami atitinkami reikalavimai, todėl e, turime e, stengtis nukreipti diskusiją tą linkme, svarstydami, kaip išlaikyti viešojo sektoriaus nuosavybėje labai svarbes energetikos infrastruktūros struktūros dalis, o ne viską privatizuoti, siekiant e, užsitikrinti savo e, nepriklausomybę, surūpinant e, energijos ištekliais komisijos atstovai, ponai Momos, teikiamas žodis. Dėkoju už šią puikią diskusiją. Ypatingai dėkui ponui Marcinkievičiui, pranešėjui, kuris parengė labai svarbę nuomonę ir dėkuoju visiems kitiems gėbėmiams parlamento nariams pasisakiusiems šiuo klausimu. Aš perskaičiau šį pranešimą. Ir man susidaro įspūdis, kad sutampa mūsų nuomonės, bent jau pagrindiniais punktais. Ir pagrindinis tinkslas mums yra sujungti rinkas, energetikos rinkas bei plačiau panaudoti atsinaujinančių energijų, e, e, energijos šaltinius. Taip pat turime pakeisti energetikos sistemas ir e, numatyti, kokios jis turėtų būti ateityje, kad Europa galėtų daryti pažangą. Labai džiaugiuosi e, e, girdėdamas, kad parlamentas Mm, yra tokios pačios nuomonės ir aš taip norėčiau pabrėžti e, ypatingai svarbų e, dalyką, kas pasakyta e, nuomonės projekte, kad reikalinga sinergija ir reikalinga sąveika. Gairėse taip pat yra tai siūloma mm, transporto sektoriaus gairėse minimos informacinės technologijos ir jų infrastruktūrą. Ir mes mm, paband, turime pabandyti išnaudoti sąveiką tarp skirtingų infrastruktūrų. Ir turime panagrinėti, kaip e, galėtume pasinaudoti e, šią sąveiką. E, taip pat reikėtų paminėti ir e, sudėtingus projektus, kurie apriepia keletą sektorių. Manau, kad e, netrukus bus parengtas bendras e, nuomonės projektas, kuris bus aiškiau, aiškiau suformuluotas. Ir dar vienas aspektas dėl naftos bei būtinybės susijęti e, naftos transportavimo infrastruktūras tarp rytų ir vakarų, kadangi E, didžioji Europos dalis šiuo metu yra priklausoma nuo vieno e, tiekimo šaltinio. Tačiau kita vertus labai svarbu, svarbu užtikrinti tiekimo saugumą ir tai savo ruoštų iškelia e, jungčių būtinybės klausimą mes neturėtume būti priklausomi nuo vieno naftos tiekimo šaltinio, e, tam būtina išvystyti infrastruktūrą. Ir žinoma, mm, naftos tiekimo infrastruktūros projektai galėtų įgyti bendro Europos intereso e, projektus statusą. E, deja, dauguma naftos tiekimo infrastruktūrų yra privačios infrastruktūros, ne taip kaip e, dujų ar elektros e, tiekimo infrastruktūros. E, taigi dar kartą ačiū už jūsų nuomonės projektą. Ačiū ponai Marcinkievičiau, gal norėtumėt kažką pridėti, pridurti? Dėkoju. Labai trumpai norėčiau padėkoti kolegoms pasisakiusiems e, mūsų šiuo klausimu. Kalbėjome apie e, Europos energetikos tinklų gairias. E, minėjome 2014-2020 metų daugiametę finansinę programą. Ir labai svarbu, kad kiekvienoje valstybėje narėje energetikos politika būtų e, formuojama tinkamai, nors žinoma, kiekvienoje valstybėje e, vadovaujamasi e, savo tradicijomis. E, tačiau e, bet kokiu atveju, remdamiesi savo tradicijomis, turime siekti savo tikslų, nors e, vienodumo e, E, tarp valstybių narių pasiekti negalime. O dėl e, energijos šaltinių transporto geležinkeliais, e, propano ir butano konkrečiai, tai šios dujos gali būti transportuojamos, eksportuojamos iš daugelio valstybių. E, šis transportas gali vykti ir keliais. Tačiau yra keletas e, dar kliučių, kurias turėtume įveikti. O kalbant apie atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimą, tai čia kiekviena valstybė turėtų e, pati pasirinkti ją labiausiai priimtiną energijos rušių darinį, e, nes Europoje yra valstybių, kurios e, daug dėmesio skiria atominės energetikos plėtojimui. Turėtume taip pat pasidairyti į kitas pasaulio valstybės, e, jungtinės valstijas, e, Rusiją, kurios taip pat turėtų taikyti tam tikrus e, standartus. Taigi dėkoju visiems pasisakiusiems. Mes kartu kartu su šešėliniais pranešėjais stengsimės parengti visiems priimtiną bendrą projektą. E, pakeitimų pateikimo e, galutinis terminas balandžio 11 diena. E, gegužės mėnesį balsuosime, gegužės 8 mūsų komitete, o, o įtres komitete birželio 19 dieną. Dabar perėsime prie kito darbo tvarkės punkto, punkto Europos regioninės plėtros fondo parama Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslui. Dėkuoju, gerbiamas pirmininkė. Aš nemanau, kad man pusės valandos prireiks. Man asmeniškai pusvalandžio tikrai nereikės. Gerai. Tuomet pereisiu prie čekų kalbos, jeigu leisite. Kol kas kalbėjome apie tinklus, apie didžiąją politiką. O pranešimas, kuriuo, kurio atžvilgiu aš parengiau nuomonę susijęs su e, šiek tiek siauresnė sritimi Tačiau e, tai nemažiau svarbu didiesiams tinkslams, nes turime užtikrinti tarp valstybinės jungtis tiek mažos įtampos e, tinkluose, e, tiek komunikacijos prasme. Taip pat svarbu užtikrinti, kad tai nebūtų prieš vietinių gyventojų interesus. Taigi, tam tikrą prasme, e, mano nuomonės e, projekto tema šiek tiek susijusi su e, pono Marsinkievičiaus tema. Manau, kad turėtume daugiau susitelkti į rezultatus ir mažinti administracinės sąnaudas, kas turbūt galėtų būti pasakyta apie daugumą sričių ir ypač reikėtų pabrėžti tai, kad turime reikalauti iš tarybos politikos efektyvumo. Ir manau, kad būtų labai naudinga turėti tam tikrą įvertinimą. E, nuomonės projekte siūloma susitelkti į keletą svarbių klausimų. Aš taip pat norėčiau pabrėžti turizmo ir transporto svarbą šiame kontekste. O jeigu pažvelgsime į pateiktus pakeitimus, E, tai susiję su jungtimis, su tarp valstybiniu transportu. E, tai yra dalykai, kuriuos mes jau aštuonerius metus diskutuojame. Ir jie turėtų susilaukti e, prioritetinio dėmesio, kadangi tai svarbi sritis. Kai kuriuose regionuose pastebėjome gyventojų emigraciją, įmonių, įmonės užsidaro kai kuriuose regionuose. Todėl E, reikėtų visuomet atsižvelgti į, e, į tokių e, visokių regionų įvairovę. Tai pagrindiniai klausimai, kuriuos mes, kuriuos aš iškėliau nuomonės projekte. Taip pat minima sąveika tarp žemės ūkio ir regioninio bendradarbiavimo. taip pat būtinybė plėtoti turizmą ir, trumpai tariant, visą tai, kas gerina regionų gyventojų gyvenimo sąlygas. Taip pat turėtume e, stengtis puoselėti bendradarbiavimą tarp regionų. Šiandien yra glaudus bendradarbiavimas tarp Čekų ir, Čekijos ir Bavarijos kaimininių e, regionų ir manau mes galėtume pasisemti patirties iš jau egzistuojančių bendradarbiavimo projektų. Dėkoju, e, lauksiu jūsų pastabų ir nuomonių. Dėkoju, toliau EPP atstovas, dėkoju Ponės, ponas pirmininkė, pavaduoju kolegą Tatarelą, kuris yra šešėlinis pranešėjas šio pranešimo. Norėčiau padėkoti pranešėjui už jo nuveiktą darbą. Man atrodo, kad tai yra tikrai svarbus darbas pateikti penki pakeitimai, tačiau man atrodo, e, mes čia kalbame būtent apie esmę šio pranešimo. E, tie penki pakeitimai yra susiję su tarp valstybinių bendradarbiavimų, kas ir yra mums labai svarbu. Ypač energi, energetikos ir turizmo politikų srityje mes pritarėme taip pat ir tam, kad būtų teikiamos nuolatinės ataskaitos tarybai ir parlamentui dėl sanglaudos politikos veiksmingumo. Mes dėl šio aspekto pateiksime savo pakeitimus, nes čia reiktų labiau akcentuoti tarp valstybinį turizmą ir tai turėtų atsispindėti ne tik konstatuojamosiose dalise, bet ir pačiame e, reglamento tekste. Taip pat manome, kad būtų svarbu labiau pabrėžti skirtingų regionų vystimosi fondų veiklos koordinavimą. Čia aš turiu menį EFRE ir Žemės ūkio vystimosi fondą bei taip žuvininkystės fondą ir taip pat reiktų steigti Europos teritorinio koordinavimo grupės, ypač kai vykdomi tarp valstybiniai projektai Europos regionuose. O tokie projektai tikrai pasiteisino. Uh, Taip pat manau, kad tą, tą suprato ir regi komitetas, tai yra e, atsakingasis komitetas. E, jis taip pat pateiks keletą e, pakeitimų, tačiau tie pakeitimai nebus kažkokie esminiai dalykai, apverčiantis visą komisijos pasiūlymą, tai bus tiesiog specifiniai pakeitimai. Dėkoju toliau ponas Liberatskis, socialistų ir demokratų grupės, e, frakcijos vardu. Dėkoju ponė pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į keletą aspektų. Šis reglamento pasiūlymas atitinka mūsų lūkesčius, nes mes ir siekiame to, kad būtų koordinuojamas, koordinuojamas tarp, tarp regioninis bendradarbiavimas, kad būtų koordinuojamos atitinkamos programos. Tačiau tuo pačiu reikia pabrėžti, kad kai bus patvirtintas šis reglamentas, mes turėsime nedaugiau lėšų, bet e, tiek pat lėšų, tik tai bus skirtingas jų administravimas. Todėl manau, kad ypač ketvirtajame e, punkte, kur yra kalbama apie poveikį biudžetui ir apie bendrą e, sumą, kurią mes turėtume sanglaudos fonde, čia turėtų būti nurodyta ta suma, kuri atitiktų 2013 metų sumą, nes e, tai reiškia, kad mes negausime jokio, jokių naujų papildomų lėšų, tiesiog bus šiek tiek E, kitaip organizuotas lėšų administravimas. Ir svarbiausias dalykas čia bus bendradarbiavimas tarp valstybių narių ir regionų. Tai man labai patinka, nes tokiu būdu mes galėsime geriau koncentruotis į teminius tikslus. O tie teminiai tikslai, aišku, jie nėra tokie labai gausus. E, tačiau manau, kad jie tikrai bus sėkmingi. Aišku, tai ne visuomet patinka valstybėms narėms. Dabar norėčiau pereiti prie 22 punkto kur yra kalbama apie tikslus, mes turime nepamiršti galutinių naudos gavėjų įsipareigojimų. Ir čia reiktų stiprinti komisijos vaidmenį. Ji juk pasirenka regionus ir tikslus. E, taip pat norėčiau pabrėžti 27 punktą, kur yra, kalbama, kur yra minimas E, tarp valstybinių regionų sąrašas ir sritis, kuriuose bus vykdoma atitinkama veikla. Komisija e, turėtų konsultuoti su Europos parlamentu, nustatydama tikslus, iki šiol jį konsultavosi tik tai su ekspertais. E, taip neturėtų būti, nes mes e, kol kas net nežinome, kas čia pakonsultavo komisiją. Šis reglamentas iš tiesų yra labai išsamus reglamentas ir daug dėmesio jame skiriama planavimui bei kontroliai, stebėsenai ir galiausiai taip pat kalbama apie akreditavimą. Kalbant apie finansavimą, kaip jau minėjau, keičiamas lėšų administravimas valstybės narės e, turės į tai atsižvelgti, tačiau e, nepaisant to reglamentas eina teisinga linkme ir mes, bent jau mūsų frakcija, to ir tikėjomės. Taigi dar kartą norėčiau padėkoti pranešėjui e, už jo nuveiktą darbą ir aš esu pasirengęs su jums glaudžiai bendradarbiauti. Dėkoju ponė Liberatski. E, norėčiau pasveikinti kitą lankytojų grupę. Pone Foster pasikvietė e, lankytojus iš Šiaurės Anglijos, Šiaurės vakarų Anglijos. E, Šiaurės vakarų Anglijos regionas yra vienas puikiausių Europos Sąjungos regionų ir man tikrai džiugu pasveikinti žmonės iš to regiono. Taigi sveikinu Jūs atvykusius į transporto ir turizmo komitetą. E, toliau liberalų frakcijos vardu ponas Ugijas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Šiandien mes nagrinėjame tą pačią temą, kurią dažnai nagrinėjame, tačiau šį kartą žiūrime iš kito požiūrio taško. Mes dažnai kalbame apie didžiasias jungtis, didžiuosius tinklus, o dabar mes kalbame apie tokią smulkesnę, siauresnę dimenciją. Mes kalbame apie teritorinį bendradarbiavimą. Ir mm, tas teritorinis bendradarbiavimas yra šiek tiek kitoks nei regioninis bendradarbiavimas ir tam buvo skirtas atskiras komunikatas, nes tokiu būdu reikia pab norima pabrėžti tarp valstybinio bendradarbiavimo svarbą. Norėčiau pasakyti dvi bendro pobūdžio pastabas dėl šio reglamento. Pirmoji pastaba susijusi su tuo, kad mes turėtume palaikyti keletą gairių, kurios e, išvystė, e, parengė regi komitetas Pirmas toksai svarbus aspektas yra tai, kad mes turėtume šiek tiek um, pakoreguoti komunikato turinį, nes komisija čia e, bando e, pasinaudoti tokiomis teisėmis, kurios iš tiesų priklauso parlamentui. Taigi mes turėtume šiek tiek pristabdyti komisiją, ypač e, deleguotojų teisės aktų prieimimo srityje. Todėl norėčiau e, pasveikinti tą pakeitimą, kurį pateikė pranešėjas dėl šio aspekto. Šis pakeitimas e, iš tiesų siekia komisijos įgaliojimo pribojimo. Toliau kitas svarbus aspektas. Mes turėtume pažiūrėti, stebėti, kaip vyksta valdysena. Yra sakoma, kad planavimas turėtų būti, bendrasis planavimas turėtų būti suderintas su e, regionų planavimu. Man atrodo, tai yra kitas labai svarbus aspektas. į kurį turėtume kreipti ypatingą dėmesį. Prioritetų apribojimas tie prioritetai turėtų būti daugiausia keturi. Ir ar tai reiškia, kad tarp valstybiniai prioritetai taip pat čia turės atsispindėti? Tokiu būdu tarsi siekiama mažinti tikslų skaičių. Mes jau matėme, kaip tai atsispindėjo e, pranešime dėl 2000-2006 metų e, tarp regioninių programų. Taigi mes turime siekti, kad skirtingi planai būtų tarpusavį suderinti ir kad tikslai taip pat būtų suderinti. Taigi manau, kad pagrindinis mūsų tikslas turėtų būti aiškus prioritetai, kad planavimo fazės pabaigoje mes galėtume pasiekti tų tikslų. Tokiu būdu galėtume sumažinti kažkokį jėgų švaistimą. Tai yra svarbi šio reglamento dalis. Na ir baigdamas norėčiau pasakyti tokį dalyką, kuri, kuris jau buvo minėtas, bet manau, kad jį galima nuolat prisiminti. Tai yra tarpvalstybinis turizmas. Jis yra labai svarbus dalykas. Ir kalbant apie tarp valstybinį turizmą, kaip jau minėjo kolega Vidansa, mes turėtume apie jį kalbėti ne tik konstatuojamoje dalyje, bet ir pačiame reglamento tekste, kur kalbama apie prioritetus ir turėtume kalbėti apie prioritetus tų regionų, kurių pagrindinis pajamų šaltinis yra tarp valstybinis turizmas. Dėkoju, ponas Krameris, šaliųjų vardu. Količek. Dėkoju pranešėjui Količiukui už nuveiktą darbą. Jam, e, e, žinau, jis daugiausia kreipia dėmesį tarp valstybinėms transporto jungtims. Mes norime sukurti regioną Europą. Žinome, kad 90 procentų žmonių keliauja neilgesniais nuotoliais nei 50 km ir tam galėtume e, teikti pirmenybę, <clears throat> tačiau ta tikrovė nieko bendra nenori turėti su finansinė tikrovė, turime pagerinti padėtį, jeigu pažvelgtume į Europos transporto žemėlapį, jame per pastarosius 20 metų nieko nepasikeitė, anksčiau buvusios spragos ir toliau yra išlikusios, jos atitinka valstybės sienas, mes nesugebėjome sujungti Europos glaudžiau ir čia regionams tenka e, labai svarbus vaidmuo, nes tik tai jiems bedarbiaujant galime e, pašalinti e, egzistuojančias kliūtis. Galiu Jums pavyzdį pateikti iki geležinės uždangos žlugimo tarp Lenkijos ir Vokietijos 18 traukinių važiuodavo ne per dieną per sieną, dabar jų liko tik du nuo Vroclavo iki Berlyno Taip pat anksčiau buvo daug e, daugiau e, susisiekimo, e, tačiau dabar labai sunku traukiniu nukeliauti iš Vokietijos į Lenkiją, nes nebuvo e, investuota į 50 km atkarpą nei e, vienos, nei kitos valstybės pastangomis. Dar vienas pavyzdys tarp Berlyno ir Štetino trūksta 30 e, km nėra elektrifikuota 30 km geležinkelio atkarpa, Lenkai e, neelektrifikavo 5 km, Vokiečiai 25, Lenkai nenori, e, yra pasirengę e, elektrifikuoti savo 5 km, tik po to, kai vokiečiai elektrifikuos savo 25, nes jau yra karčiai pasimokę iš ankstesnių projektų. Kalbėdami apie transporto infrastruktūrą turime mm, kalbėti arba turėti omenyje ne tik kelių transportą, tačiau ir kitas transporto rūšis, siekdami užtikrinti e, saveikumą ir tvarumą. Taip pat e, šioje srityje labai svarbus vaidmuo tenka turizmui, būtinai paminėti, tačiau reikia pabrėžti, kad turizmas turi būti tvarus, nes netvarus turizmas gali sužlugdyti turizmą. Dėkui Dievui, Europoje dabar e, juntamas e, didžiulis e, ekologinio turizmo bumas, turistai keliaujantis dviračiais, tai patvirtina įvairius tyrimai, išleidžia daugiau pinigų nei keliaujantis automobiliais ir būtent atokiausiams regionams tai galėtų būti naujų galimybių atsiverimas arba mm, turint omenyje, kad e, rytų Europos šalise būtų galima daug pinigų uždirbti e, pasinaudojant gamtos grožiu, e, savo šalių istoriją, taip pat keliaujant laivais, garlaivių turizmo būtų galima plėtoti, taigi nustatant investicijų prioritetus, šeštame straipsnėje tą reikėtų paminėti, atkreipiant dėmesį į tvarų e, transportą ir į tvarų turizmą. Tiek norėjau pasakyti, labai ačiū. Pirmininkas, labai ačiū. Komisijos <clears throat> vardu kalbės ponė Petra. Labai ačiū už įdomias diskusijas, taip pat noriu padėkoti pranešėjui už puikiai parinktą pranešimą. E, mes e, palankiai vertiname pareikštą paramą bendradarbiauti viso ES teritorijoje nurodytose sritise, kalbant apie investicijas į infrastruktūrą, jau minėjome, kad e, norime patikslinti reglamento nuostatą, siekdami užtikrinti mm, bendrabiavimo svarbą investuojant į infrastruktūras, nes, kaip minėjote, tarp <clears throat> valstybiniai, e, tarp valstybinis bendrabiavimas čia nevyksta pakankamai sklandžiai, kuomet neužtikrinamos jungtis. E, grįžtant prie turizmo klausimų, e, tai yra labai svarbus ekonominis faktorius mums. Uh, yra labai svarbu, kad turizmas prisideda prie strategijos Europo 2020 tikslų, pažangios tvarios ir, ir visą apimančios plėtros. Taigi pritarėme investicijoms į turizmą, taip pat pritarėme būtinybę vertinti e, savo veiksmus, e, turint omenyje e, sanglaudos fondo lėšų panaudojimą komisija parengs strateginę ataskaitą, kurioje bus apibendrinamos ataskaitos dėl Sanglos fondo lėšų panaudojimo. E, Tais yra numatyta laikotarpį nuo 17 iki 19 metų. Aha. Mhm. Dar pratesiant vieną mintį diskusijoje, kuri pasigirdo apie būtinybę e, centralizuoti investicijas ir vengti susiskaidimo. Mes labai pritarėme šiam pasiūlymui dėl e, teminių koncentracijų ir dėl e, sričių, kuriams teikiama pirmenybės skaičiaus apribojimo. Tas pasiūlymas mūsų nuomonė yra labai svarbus. Ačiū komisijos atstovė, ponė Količio, kai norėtumėte sureaguoti. Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad uh, nėra reikalo dabar pasakyti dar kažko labai svarbaus, nes dauguma kolegų teigiamai vertina mano pasiūlymus. Aš tikiuosi, kad ir toliau žengsime tą pačią e, linkmę e, kartu su e, savo padėjėja Kristina parengsime gerą nuomonę ir e, tikiuosi bus nustatyti priimtini laikotarpiai teikti pakeitimus. Pirmininkas e, e, noriu pranešti, kad balandžio 26 baigėsi pakeitimų teikimo terminas, balsuosime transporto komitete gegužės 30 dieną. Ir žinau, kad regionų plėtros komitete balsavimas yra numatytas birželio mėnesiui, taigi Pirmasis terminas pakeitimų teikimo e, pabaigos e, baigėsi balandžio 26 dieną. Ačiū labai, baigiame rytinio posėdžio dalį, dabar pradėsime koordinatorių posėdį, kuris yra uždaras savame suprantama, dėkoju visiems ir tikiuosi vėl sustiksime šiandien po pietų, kuomet pradėsime nuo nuomonių pasikeitimo <clears throat> e, dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės, tai yra bendras transporto ir įtrio komitetų posėdis, trumpą pertraukėlę padarysime, po to pradėsime koordinatorių posėdį, labai ačiū.